So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerbiami ponios ir ponai, norėčiau visus nuoširdžiai pasveikinti susirinkusi pirmąjį teisės komiteto posėdį iš karto po vasaros pertraukos. Ir e, norėčiau konstatuoti, e, kad e, tie asmenys, kurie yra atsakingi už posėdžių salių paskirstimą, labai teisingai parinko mums didžiausią posėdžių salę, nes šiaip e, žinau, kad kitose posėdžiuose mūsų komiteto kuomet reikdavo balsuoti svarbiais klausimais, dažniausiai posėdžiai vykdavo žymiai mažesnėse salėse ir reikėdavo truputėlį pasispausti ir visi svečiai negalėdavo dalyvauti mūsų posėdžiuose, kuriems būdavo įdomu. Taigi Toks būtų mano pastebėjimas po vasaros atostogų vėl prasidedant mūsų posėdžiams. Tikiuosi, kad visi gerai pailsėjote ir visi galėsime imtis darbų. Dabar tvirtinsime darbo tvarkę, noriu kreipti dėmesį, kad 16 ir 17 darbo tokias punktai yra nukeliami į kitą posėdį, o e, 13 ir 14 punktų taip pat nereiks e, svarstyti, ar kas nors turėtų pastabų dėl darbo tvarkės, atrodo, kad niekas neturi, tuomet laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Kitas punktas yra pirmininko pranešimai. Mūsų posėdžiai. Uh, numatyti spalio 28, 29 ir 30 dienomis nevyks, nes e, komiteto delegacija tuo metu bus išvykusi į Vašingtoną svarbaus vizito ir e, vietoj to spalio 29 dieną Strasbūrė vyks neeilinis e, posėdis, kuriame svarstysime rugsėjo mėnesio darbo atvarkę. Taip pat turiu pranešti, kad vyks tarp parlamentinis seminaras spalio 27 dieną nuo 9.30 iki 13 valandos. Jo tema bus ES sutarties teisių galimos priemonės tiek būtų pirmininko pranešimų. Dabar trečiasis darbo atvarkės punktas - paskutinių posėdžių protokolai. Posėdžiai vyko 2010 birželio 23 dieną ir Liepos mėnesį kitas vyko posėdis. Jeigu niekas neprieštarauja posėdžių protokolų turiniu, tai laikome, kad jie yra patvirtinti. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas turbūt yra mm, vienas iš pirmųjų svarbesnių šiandienos posėdžio punktų. Tai yra Europos išorės santykių tarnybos e, darbo tvarkos taisyklės. E, sprendimas priimamas bendra tvarka ir žodis suteikiamas Bernardui Rapkai pristatyti šį klausimą. Ačiū pirmininkė, mėly Kolegos jau daug kartų aptarėme šį klausimą ir aš buvau pristatęs tiek darbinį dokumentą, tiek ir kitaip pristatęs šį klausimą, kad sutaupytume šiek tiek laiko. Noriu pristatyti Jums pirminį pranešimo projektą, tai yra šiek tiek neįprasta tvarka, tačiau e, norėjau sudaryti Jums galimybę viena vertus pristatyti privalomus dalykus ir kita vertus e, taip pat palikti pakankamai laiko dar tolesniems diskusijoms ir teksto turinio šlifavimui o prieš vasaros pertrauką pirmiausia anglų kalba pateikiau galutinį pranešimo projektą ir dabar jūs turėtų būti išverstas ir visas kitas kalbas. Mes įvairiai, e, įvairiomis prasmėmis aptarėme išorės e, santykių tarnybą jos veiklos aspektus. Liepos mėnesį dar parlamentas turėjo tik tai patarė, patariamai balsą šiuo klausimu, bet jau tuo metu pasiekime nemažai. Ir <clears throat> buvo pritarta keletui e, esminių, svarbiausių dalykų. Dabar jau diskutuojamos detalės. Taigi dar kartą nepristatinėsiu jau anksčiau pristatytų punktų išsamei, tik tai trumpai norėčiau Jums priminti kelis svarbiausius aspektus, svarbiausius mums, parlamentui, siekiant patvirtinti šios naujos tarnybos, ne naujos institucijos, bet naujos tarnybos e, veiklos statutą, e, darbo tvarkos taisyklės. Mhm Puikiai žinote, kad e, svarbiausias mums rūpimas principas yra užtikrinti e, šios tarnybos personalo vienodas teises ir pareigas, nes šios tarnybos struktūra yra šiek tiek kitokia. Viena vertus e, tai yra bendrijos institucija, arba tarnyba ir tuo pačiu yra tarp vyriausybinė tarnyba, tarp vyriausybinio pavaldumo tarnyba. Tai yra ypatinga situacija, kuri taip pat atsispindi ir e, tarnybos biudžete bei jos statute. Lisabono sutartyje yra nustatyta, kad e, išorės santykių tarnybos personalą turėtų sudaryti komisijos darbuotojai, tarybos darbuotojai ir valstybių narių užsienio reikalų ministerijų, diplomatinių korpusų darbuotojai. Ir e, savaime suprantama, e, tokia struktūra nebus be problemų Todėl siekis užtikrinti vienodas teisės ir pareigas visiems darbuotojams, nesvarbu, ar jie atstovauja komisijai, tarybai ar valstybių narių diplomatinėms struktūroms, yra labai svarbus. Jau diskusijų metu aptardami šios klausimus su kitų komitetų kolegomis sutarėme, kad e, valstybių narių ekspertų skaičius turėtų būti ribotas. Tai yra devintoje pataisoje apie tai yra kalbama. Tačiau dėl to iškyla papildoma e, problema dėl pagalbinių darbuotojų sutarčių ir mes nepritarėme komisijos atitinkamam pasiūlymui ir 11 pataisoje aš siūlau išbraukti atitinkamą pastraipą. Galima tikėtis nemažo konflikto dėl e, komisijos pasiūlymo, kuriame kalbama apie nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojus, e, su kuriais pasirašomos terminuotos laikinos darbo sutartys, kurias galima pratesti, tačiau pratesimo sąlyga numatoma yra tik gavus siunčiančios šalies e, pritarimą. Noriu dar kartą pasikartoti, kad e, tokia tvarka gali sukelti nemažai lojalumo problemų ir e, galima tik e, įsivaizduoti, su kokiamis problemomis tie asmenys susidurs, tais atvejais, jeigu norės tęsti savo karjerą išorės santykių tarnyboje ir e, jeigu jų asmeninė nuomonė uh, pavyzdžiui, prieštaraus e, jas siunčiančių valstybių diplomatinių tarnybų oficialiai pozicijai ar vyriausiosios įgaliotinės pozicijai, tai gali sukelti problemų pratesant jų darbo sutartis, todėl siūlau šią nuostatą išbraukti, tačiau manau, kad dėl jos dar reiks nemažai pasiginčyti su valstybėmis narėmis. Pakeičiau taip pat keletą e, datų ir kitų statistinių duomenų, apie juos nenorėčiau kalbėti, galite patys viską pasiskaityti po paskutinių diskusijų ir aptarus atitinkamus klausimus su profsąjungų personalo atstovais įvairių ES institucijų. Gavau labai aišku prašymą iš užsienio reikalų komiteto užtikrinti geografinę pusiausvyrą. Neseniai skaičiau e, straipsnį e, e, Standard laikraštyje, kuriame taip pat ši problema yra aptariama, jie atkreipiamas dėmesys, manau, kad neturėtume išleisti jos iš akių, todėl papildoma pirmą pataisą pateikiau šiuo klausimu, kuri iš esmės nekeičia Madride pasiektų susitarimų dėl išorės veiksmų tarnybos e, darbuotojų ir e, jų samdymo trijų šaltinių bei nustatytų proporcijų, kur buvo susitarta, kad iš bendrijos struktūrų turėtų būti samdoma 60 procentų darbuotojų, o iš valstybių narių deleguojama mažiausiai 25 procentai darbuotojų. Taigi tos proporcijos ir tokios ir išlieka. Prieš e, pateikdamas kelis pasiūlymus dėl tvarkarašio noriu paminėti dar vieną problemą kurią mums reiktų išsiaiškinti. Galbūt ponas Kristofersenas galėtų mums suteikti atitinkamos informacijos arba turėtume kreiptis į savo teisės tarnybą, nes mes dar nepatvirtinome personalo statuto pakeitimų, nors seniai jau tą reikėjo padaryti, o atitinkami konkursai jau yra paskelbti toms naujoms darbo vietoms. E, nekiltų problemų dėl komisijos ir tarybos darbuotojų, nes jiems ir taip jau galioja Europos institucijų darbuotojų statutas, tačiau dėl kitų darbuotojų gali iškilti nemažai sunkumų ir reikia savęs paklausti, ką mes čia veikiame, nes mes čia tik diskutuojame, deramės, tačiau dėl nieko nesusitarėme ir galbūt viskas netgi užsitęs iki e, kitų metų ir nepaisant to, kad susitarimai galutiniai nėra pasiekti, konkursai dėl naujų darbo vietų jau yra paskelbti ir vyksta ir mano nuomonė netgi teisinių požiūrių tai e, nėra normalus dalykas, galbūt galėtų kas nors mums paaiškinti, kaip tokiu atveju turėtume elgtis. Taip pat noriu, mėly kolegos, jūs informuoti, kad e, buvau sustikęs prieš vasaros atostogą su pirmininkaujančios Belgijos atstovais ir uh, kaip pirmininkaujančiai valstybei Belgijai tenka užduotis pagreitinti šį e, procesą, mes nenorime kaišioti taip pat pagalių į ratus. Ir to susitikimo metu, tačiau savo partneriams aiškiai pasakėme, kad parlamente yra taikomas tam tikros bendro sprendimo prieimimo procedūros, kurių reikia laikytis, nes priešingų atveju gali iškilti juridinių klausimų E, taigi, pirmiausiai pateikiamas pranešimo projektas, jis yra aptariamas, suteikiama galimybė kolegoms teikti papildomas pataisas, jas po to vėl reikia aptarti, dėl jų po to balsuojame komitete ir, e, ir po to per plenarinę sesiją. Taigi, e, Taigi jau dabar turime aptarti ir šios aspektus. Ir jeigu galėsime konstatuoti, kad didelių nesutarimų nėra, tai neformaliai frakcijų šešėlinį pranešėjų galėtų pradėti tarpusavyje kalbėtis, bet turėtume numatyti aiškę išlygą ir būtinybę laikytis galiojančių procedūrų. Puikiai visi žinote, kad aš visus klausimus esu pasirengęs apsvarstyti tiek su komiteto pirmininku, tiek su kitų frakcijų šešėliniais pranešėjais, nes visuomet taip elgiuosi. Vis dėlto Šis e, tvarkaraštis yra pakankamai plačių užmojų. Susitarėme su e, sekretorietu, kad e, pataisų teikimo terminas baigėsi rugsėjo 7 dieną, buvo siūloma jį nustatyti dar anksčiau ir vis dėlto laiko taip pat lieka nedaug, nors truputėlį ir lieka, kadangi Rugsėjo 7 yra kitas antradienis. Ir jūs, ponė pirmininkė, jau minėjote, kad e, rugsėjo 20 dieną Strasbūrė vyks e, neeilinis komiteto posėdis, dėja aš negalėsiu jame dalyvauti. Dabar taip pat kyla klausimas dėl to, kiek pataisų iš viso bus pateikta ir ar reikės papildomos e, diskusijos šioms pataisoms aptarti aptarti, galbūt galėtume tą padaryti spalio 18 dieną. Ir jeigu sugebėsime, tai e, po to balsuoti komitete galėtume e, spalio 27 ir e, lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje. Sesijoje galėtume jau balsuoti dėl pranešimo. Jeigu diskusijos nereiktų, galėtume komitete balsuoti netgi spalio 18 dieną. Belgija pirmininkaujantį taip pat pateikė savo pasiūlymus pradėti dėrėtis dar prieš balsavimą ir e, jau susitarti dėl galutinių rezultatų, kuriuos būtų galima aptarti komitete dar prieš balsavimą per plenarnę sesiją. Aš tačiau leidau suprasti pirmininkaujančiai valstybei, kad viskas priklauso nuo tarybos pozicijos lankstumo, e, nes kai, kurios, kai kurie klausimai jau įspręsti Madrido susitarimo metu arba Dėl postų paskirstimo taryba bent jau laikosi tokios nuomonės, tačiau mes manome, kad tokia nuomonė yra klaidinga, nes e, sprendimas dėl postų paskirstimo buvo priimtas tik tai pasikonsultavus su parlamentu, o ne remiantis bendro sprendimo procedūra. Tai šiuo metu pasikeitus sąlygoms jis jau nebėra privalomas. Ir e, bet kokiu atveju noriu paminėti, kad nuo diskusijų pradžios susidalyvavo Elmaras Brokas, Gyvergovstatas ir E, kolegė Kvaltieri, taigi mes nepradedame vėl visko nuo nulio ir galime toliau tęsti darbus. Pirmininkas, ačiū kolegai Rapkai, dėl procedūros dar norėčiau šiek tiek e, paaiškinti, pritariu e, jūsų išsakytoms mintims, tačiau nemanau, kad mums reikia kažkokių tai formalumų dėl jums papildomų įgaliojimų suteikimo. Komitetas jomis visiškai pasitikė ir gali suteikti įgaliojimus toliau dėrėti su šešėliniais pranešėjais ir su kitomis institucijomis, kadangi mūsų tikslas, kaip įmanoma, greičiau pasiekti galutinį susitarimą. Dabar negalime prognozuoti, kiek tęsis dėrybos. Kaip man ką tik pranešė, galima surenkti neįlinį posėdį per Strasbūrą savaitę ir tokiu būdu sutrumpinti tą tvarkaraštį vieną savaitę, e, juolab, kad rugsėjo 20 dieną šių klausimų svarstyti negalėsime, nes pranešėjas negalės dalyvauti. Taigi, mano nuomonė, pasiūlymas uh, teikti pataisas iki rugsėjo 7 dienos nėra blogas ir tas terminas nėra per daug trumpas, nes jau situacija buvo daug maž aiški prieš vasaros pertrauką ir pataisos jau turėjo būti suformuluotos. Dabar leisime pasakyti kolegoms. Pirmoji ponė Lichtenberger, ačiū pranešėjui. Jis savo pranešimą labai atsakingai rengia, nes tema yra svarbi. Dėl tvarkaraščio pritariu, jis man priimtinas. Ir iš anksto galiu pasakyti, kad pritariu pranešėjo nepasitenkinimui dėl jau skelbiamų konkursų užimti atitinkamas pareigas, nes čia mes tokiu būdu parduodame lokio kailį, dar nesumedžioja lokio. dėl kitų aspektų. Manau, kad reikia užtikrinti dar įvairias papildomas prielaidas, pavyzdžiui, šios tarnybos e, darbuotojų judumą užtikrinti bei užtikrinti, kad ta tarnyba būtų atsavautų ne nacionalinėms valstybėms ar vyriausybėms, bet iš tikrųjų atstovautų Europos Sąjungai. Kitaip tariant, mes turime dėti pastangas, kad judėtume šią linkmę, o ne prisidengus ES vėliavą padidinti nacionalinių valstybių diplomatinį įtaką šioje tarnyboje. Mes turime sukurti tikrą europinę diplomatinę tarnybą ir turime sudaryti atitinkamas sąlygas, kad ji galėtų atstovauti Europos Sąjungoje. Jeigu valstybės narės turės e, didelės įtakos arba galės netgi taikyti naudotis tam tikrą veto teisę, manipuliuodama savo deleguojamais darbuotojais į šią tarnybą, tai kyla grėsmė, kad ši tarnyba nebus europinio pobūdžio, o tik tai atstovaus atskiroms valstybėms narėms. Mes to nesiekime. Antras aspektas yra darbuotojų judumas. Jis yra labai svarbus. Turime sudaryti sąlygas darbuotojams, kurie tam tikrą laiką dirbo išorės santykių e, tarnyboje, po to grįžti dirbti nacionalinės diplomatinės struktūras tam, kad būtų stiprinamas atitinkamas grįžtamasis ryšys, taip pat privalu užtikrinti ir lyčių pusiausvyrą šioje tarnyboje. Turiu pažymėti, kad, kad kai kuriuose e, valstybių narių diplomatinėse tarnybose tikrai neegzistuoja per didelio moterų darbuotojų skaičiaus e, pavojus, taigi reiktų sudaryti vienodų sąlygų ir galimybių atmosferą Todėl šioje srityje pateiksime atitinkamas pataisas tam, kad būtų užtikrinta ir e, sustiprinta lyčių pusiausvyrą, pasitelksime todėl atitinkamas formuluotės. Manau, kad taip pat turėtume siekti galimybių sudaryti sąlygas kvalifikacijai kelti tam, kad e, stiprėtų šios e, Europinės tarnybos įtaka. Jeigu galėtume koordinuoti savo veiksmus su pirmininkaujančia valstybė, būtų gerai, tačiau privalome remtis parlamento darbo tvarkos e, taisyklėmis, mūsų galiojančiais ar reglamentais ir e, turime užtikrinti, kad būtų jų laikomasi, kad po to nekiltų teisinių problemų. Ačiū, kolegė Geringer dabar. E, Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį išsamų temos pristatymą. Atsižvelgdama į tai, ką pasakė kolegos, ką tik kalbėję, norėčiau pabrėžti, jog yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad naujoji mūsų kuriama tarnyba atspindėtų ES realų žemėlapį. Taigi geografinė pusiausvyrą yra nepaprastai svarbi. Nereikėtų čia išradinėti dviračio. Mes, parlamento nariai, išrinkti pagal geografinės pusiausvyros sistemą ir pagal šią programą įvairioms valstybėms narėms e, numatytas tam tikras parlamento narių skaičius. Taryboje valstybės narės turi taip pat atitinkamai balsavimo įgaliojimų. Taip pat turėtų būti ir išorės veiksmų tarnyboje. Ponas Rapkai teisingai pastebėjo, kad kad šios tarnybos lojalumo dalykai turėtų būti paaiškinti, paaiškinti jie turėtų būti lojalūs ES, o ne konkrečiai valstybės nariai. Taigi e, tie dalykai yra nepaprastai svarbus renkant personalą. Dabar žiniasklaida daug dėmesio skiria dėrybų įvairiems etapams, e, postų paskirstimui Dabar e, kalbame apie dokumentą, kuris dar nėra baigtas, bet tuo pačiu metu atrodo, kad žiniasklaida viską kur kas geriau už mus žino, atrodo, supranta, kas gaus kokį postą ir ar tada į mus žiūrės e, pakankamai rimtai. Mes turime pabrėžti, kad kol kas galutinio sprendimo dar niekas nepriemė. Dėl lyčių pusiausviros e, pritariu ką tik kalbėjusiai kolegijai E, tačiau galima e, lyčių pusiausvę suprasti įvairiai. Kad suprastume iš tikrųjų vieni kitus, reikėtų nustatyti tam tikrą, išvesti tam tikrą formulę, ir o, tokiu būdu gal konkrečiau išreikšti savo pasiūlymus. Ačiū dabar, ponas Cvėvka. Labai ačiū, pirmininkė. Labai Jums dėkoju. Norėčiau prisijungti prie kitų ir padėkoti pranešėjui. Kaip visuomet, e, Bernardas parengė labai išsame informaciją apie vykstantį teisėjų kuros darbą tas darbas susijęs su nepaprastai svarbiais dalykais visai ES ir kiekvienai valstybei nariai atskirai. Taigi neapgaudinėkime savęs. Kuriant išorės veiksmų tarnybą, kiekviena valstybė narė e, labai e, domisi, kaip ta e, tarnyba veiks, kaip ji bus sukurta ir nori, kad žiūri, kai bus inkorporuotos valstybių narių ambasados, konsuliniai postai įvairiose pasaulio valstybėse. Todėl aš vis tik tai sunkiai suprantu, kodėl taryba nori, kad reikia, nori įdarbinti pagal sutartis darbuotojus. Aš norėčiau pasakyti keletą dalykų. Manau, kad kandidatui turėtų būti įdomu, jis turėtų norėti dirbti sąjungai, kita vertus sąjunga turėtų norėti tokį žmogų pasamdyti. Atitinkama valstybė narė neturėtų siekti primesti savo nuomonės, ją nereikėtų atsižvelgti pasižiūrėkime į komisijos generalinius direktoratus. Jeigu kas nors nori būti generaliniu direktoriumi, tai ar kas nors konsultuojasi dėl atitinkamo žmogaus kandidatūros su valstybė nare. Tas žmogus e, praeina įprastą atrankos procedūrą, taip turėtų būti ir išorės veiksmų tarnybos atveju. Visi prieš mane kalbėjo kolegos minėjo lojalumo klausimą. Ir tai taip pat e, būtų labai aktualu ir su tuo susiję. Kitas dalykas - geografinė pusiausvyrą. Visi apie tai kalbės. kalbės ar laikomasi pusiausvės ar ne. Jau žiniasklaida daug apie tai kalba, bet nepamirškime ir išorės veiksmų tarnybos kokybės. Todėl galvokime pirmiausia apie įgūdžius kandidatų. Man tinka viskas, jeigu jūs manęs paklaustumėte, tai man visiškai tiktų, kad e, tai e, tarnybai vadovautų vien tik moteris. Jeigu rasime labai patyrusią moterį, tai ji e, turėtų būti pirma kandidatė, ne antra žimti vadovo postui. E, tokia e, moteris kandidatė turėtų turėti ne tik tai techninių įgūdžių, bet e, taip pat ir tam tikrų e, švelniųjų įgūdžių. Bet gal nenustatykime griežtų taisyklių, nes apsijuoksime tik tai. Dėl uh, tvarkaraščio, kaip Bernardas siūlo, spalės plenarinė sesija, o balsavimas lapkritį yra gan ambicingas, bet realistinis planas. Dėkuoju. Ačiū, Diena Volis. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponui Rapkai pranešėjai, kuris iš tikrųjų dabar atsidūrė kryškelėje, vyksta šokis labai sudėtingas tarp institucinis, taip pat ir su kolegomis parlamente reikia dirbti nelabai nutolsiu nuo to, ką pasakė kolegos, kurie nori europietiškos tarnybos, kuri atspindėtų Europą e, ir jos įvairovę visokiojopą. Labai pritariu pranešėjui dėl subtilaus nacionalinių prerogatyvų klausimo ir man tinka, kaip jūs e, pašalinate uh, šį aspektą, bet galbūt dar reikėtų konkrečiau, tiksliau suformuluoti viską bet, e, ir galbūt mes galėsime tai apsvarstyti, kad galėtume pasiekti norimo rezultato. O dėl tvarkaraščio ir kitų procedūrinių dalykų man regis, kad viskas yra gerai ir aš galiu tik ir toliau palinkėti e, ponu Rapkai kuo geriausios kloties atliekant e, šį sudėtingą darbą. Ačiū dabar komisijai žodis. Nežinau, kas norės iš komisijos pasisakyti. Niekas? Dėkui, ponia pirmininkė. Išklausiau atidžiai diskusijos apie e, lyčių ir geografinę pusiausvyrą, apie lojalumą, apie tai, kad šita tarnyba turėtų būti kaip galima europietiškesnė. Komisija pritarė tokiai pozicijai. Norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų dėl nuomonės projekto. Pirmiausia, pasisakysiu dėl e, bendrai arba vieną personalo komitetą. Kaip žinia, komisija siūlo turėti tokį e, vieną komitetą išorės tar, veiksmų tarnybai ir komisijai. Dėl to tam yra keletas priežasčių. E, pirmiausia, dėl to, kad dauguma darbuotojų bus į tarnybą perkelti iš komisijos. Dėl to mes galvome, kad turime jau iš pat pradžių struktūras reikiamas tiems darbuotojams dirbti. Antra priežastis - komisija ir tarnyba glaudžiai bendradarbiaus delegacijose, taigi turėsime komisijos ir tarnybos darbuotojus delega, delegacijose. Ir tada nereikės darbuotojams e, kreiptis į du skirtingus komitetus, kad spręstų tas pačias problemas. Taip pat noriu pasakyti, kad toks pasiūlymas atitinka parlamento e, pa, pozicijai, kuri išdėsta uh, Broko ir Ferhofštato pranešime dėl pagal sutartis samdomų darbuotojų e, pakeitimas yra svarbus, mums reikia turėti galimybę e, rotuoti tuos darbuotojus, reikia juos apmokyti centrinėje būsnėje, paskui įgavę įgūdžius tie žmonės turėtų turėti galimybę grįžti į delegacijas. Dėl e, diplomatų nacionalinių prioritetų komisija siūlo trijų metų laikotarpį, e, kalbama taip pat apie dviejų su... Mes manome, kad tai geriau negu dviejų su pusė metų laikotarpis. Ir vis tik tai tarnyba e, e dėl proporcijų nutarė, kad 60 procentų bus e, sąjungos pareigūnų. Ir kita dalis bus valstybės tarnautojai nacionaliniai. Taigi jiems bus taip pat e, deramai atstovaujama. Dėl lyčių pusiausviros. E, čia mes siūloma tam tikras funkcinės grupės pritaikyti ir e, taip pat norime pasižiūrėti į kategorijas. Reikėtų taikyti e, lyčių pusiausvyros aspektą ir administratorių kategorijoms ir asistentų kategorijoms, nes kitaip gali ta pusiausvyrą būti pažeista. Kiti pakeitimai mūsų nuomonė taip pat yra uh, racionalūs dėl kontraktinių arba pagal sutartis dirbančių pareigūnų. Dėl 16 pakeitimo ir diplomatinės tarnybos pritarimo mes manome, kad tarsi suprantama savaime, kad valstybės narės pritarė savo e, nacionalinių diplomatų siuntimui dirbti. Jeigu sutartis yra atnaujinama, tai mes e, taip pat supra, suprantame, jog savaimiai e, tai reiškia, kad ir komandiravimas nacionalinio darbuotojo yra pratesiamas. O dėl e, tam tikrų darbuotojų samdymo reikia tos klausimus e, aptarti vidiniuose dokumentuose institucijose, o ne darbuotojų reglamente. E, darbuotojų reglamente kalbama apie šiek tiek kitus dalykus, tai tiek komisijos komentarų. Ponas Paul Kristofersen dabar. Dėkuoju šią galimybę pateikti savo nuomonę. Mes nedalyvaujame teisėkuros procedūroje, tačiau mes naudojamės jūsų darbo rezultatais. Dabar dėl reikalų esmės. Aš iš esmės pritariu tam, ką pasakė komisijos atstovas. Išskirus vieną dalyką. Kolega pasakė, kad e, tarnybos e, darbuotojams bus taikomas, e, jų interesus gins darbuotojų komitetas. Taip tik iš dalies teisinga, kadangi iš komisijos perėję darbuotojai taps ES darbuotojais. Išorės santykių tarnyboje dirbs e, tiek iš ES institucijų atėję darbuotojai, tiek nacionalinių diplomatinių tarnybų deleguoti asmenys. Ir uh, darbuotojų komitetas vargu ar galės iš tikrųjų rūpintis visų jų interesais. Ekonominių ir socialinių reikalų komitetas, Europos parlamentas bei kitos institucijos turi atskirą darbuotojų komitetą ir manau, kad ir diplomatinė tarnyba, išorės santykių tarnyba taip pat turėtų turėti atskirą struktūrą, kurios atstovautų jos darbuotojams. Jums leidus, pirmininkė, Norėčiau išsakyti dvi, tris e, pastabas, e, kurios yra susijusios su aptariamu klausimu. Ir e, galbūt kai kurie iš jų jau ir buvo minėti šiandien. Panas Rapkai kalbėjo apie tai, kad valstybės turės leisti savo diplomatinių tarnybų darbuotojams dirbti išorės santykių tarnyboje. Ar nevertėtų pagalvot apie tai, kad nuo Liepos mėnesio, tai yra nuo to laiko, kai taryba ir Europos parlamentas susitarė dėl šios e, tarybos, kad e, išorės santykių tarnyboje dirbs ne tik darbuotojai deleguoti e, valstybių narių, ne tik darbuotojai atvykę iš komisijos, bet ir tie uh, darbuotojai, kurie bus tikrieji šios tarnybos tarnautojai. Ir kai kurie iš nacionalinių uh, deleguotų diplomatų galės taip pat ateityje tapti šios tarnybos tarnautojais. Ir manau, kad e, vertėtų apie tai pagalvoti. Kai tik pasieksime trečdalio tikslą, tai yra po to, kai uh, įdarbinimo procedūrą galima bus atverti ir kitiems uh, žmonėms, ne tik komisijos ir uh, institucijų darbuotojams, uh, tarnyba pradės samdyti savo, tikruosius savo tarnautojus. Yra dar vienas dalykas, apie kurį šiandien daug jau buvo kalbėta, tai yra geografinė pusiausvėra, geografinis atstovavimas. Norėčiau paprašyti jūsų netikėti tuo, kas rašoma laikrašiuose Darbuotojai yra samdomi pagal įvairias procedūras. Kai kurios iš jų baigia galioti, kai kurios tik tai pradedamos naudoti. Personalo samdymo procedūra buvo parinkta atsižvelgiant į komisijos darbuotojų samdymo tvarką. Ir aš nebejoju, kad pagal šią tvarką galima bus tinkamai patikrinti, ar visi kandidatai tinka e, toms pareigoms, e, e, kurias ketina užimti. Apie tai buvo kalbėta Madride ir pagrindinėme sprendime yra tam tikros nuostatos, kurios iš esmės atitinka tai, apie ką kalbėjo ponas Rapkai. Ir uh, Mes e, pritarėme tam, ką ponas Rapkai sakė dėl geografinės pusiausvėros. Ir Europos parlamentas, ir e, valstybės narės nori žengti dar toliau. Ir e, siūloma netgi sukurti bendrą sistemą, kuri leistų e, teikti pirminybę toms šalims, e, kurioms dabar nėra taikomos e, personalo samdymo kvotos. Mes visi suprantame, kad vyriausiojo įgaliotinio turės daryti viską, kad būtų atsižvelgta geografinė ir lyčių pusiausvėra. Ir tuomet 2013 metais, jei paaiškės, kad e, pusiausviros, geografinės ar lyčių pusiausviros nepaisoma, tuomet galima būtų peržiūrėti personalo samdymo politiką ir tvarką. kokios nors atskiros nuostatos, e, jei tokios būtų taikomos e, e, diplomatiniai tar, išorės santykių tarnybai, tai yra kvotos ar kokios nors ypatingos privilegijoms kai kuriom tam tikroms šalims, taptų labai negerų precedentų. Ir tai taip pat pažeistų ir bendrijos pagrindinius principus ir tikrai neįspręstų problemos. Ir galiausiai apie pačią procedūrą. Pone Strapkai teisingai pasakė, kad primant pagrindinį sprendimą, parlamentas galėjo tik tai pateikti savo nuomonę. Tačiau komisija ir taryba nusprendė taikyti šiam klausimus bendro sprendimo procedūrą. Ir tai, ką jūs e, patvirtinote Liepos 6 dieną, buvo įtraukta į e, tarybos sprendimą. Taigi, jūs puikiai suprantat, kad taryba tikisi, kad e, jūs nepakeisite savo nuomonės ir laikysitės uh, E, to, ką pasakėt e, Liepos 6 mėnesį. Na, mes e, dabar gyvename tokiais laikais, kai daug kas tikisi, daug ko tikisi iš išorės santykių tarnybos, visos pasaulio šalis laukia mūsų veiksmų. Šiandien jau nebeturime senos sistemos o naujoji dar uh, uh, turi įsibėgėti. Taigi aš manau, kad visi suprantate, kad mes stengsim, turime stengtis dirbti kuo sparčiau. Bet be abejo, uh, tai nereiškia, kad galime nepaisyti parlamento procedūrų. Ir mes tikimės, kad pagal bendro sprendimo procedūrą galima bus dar per pirmąjį svarstymą viską suderinti ir kad spalio mėnesį parlamentas pateiks savo nuomonę, po to po konsultacijų su taryba, taryba galiausiai parengs dokumentą, kuris visiškai atspindės parlamento mintis. pirmininkė. Būtų puiku, jei jūs, balsuodami komitete, galėtumėt suteikti atitinkamą mandatą ponui Rapkai ar kitiems parlamento nariams, tam, kad jie galėtų kuo skubiau sitraukti į dėrybas su komisija ir taryba. Ir jei mes galėsim, galėtume jums pagelbėti, su malonumu tai padarysime. Dėkuoju. Ačiū pranui Kristofersinui. Prieš suteikdamas žodį pranešėjui dar keletą pastabų norėčiau išsakyti. Madrido susitarimas gali būti taikomas tik tai sprendimams, kurie yra priimami remiantis atitinkamų teisinių pagrindų. Ir e, tai yra aišku užfiksuota patvirtintame dokumento tekste bei atitinka tarybos teisės tarnybos išvadas, todėl iš anksto jau yra aišku, kad tie klausimai, e, kuriuos e, kuriems nebuvo taikomas tuometinis teisinis pagrindas, pavyzdžiui, darbuotojų statutas jau negali būti sprendžiami Madrido susitarimo kontekste. Tuo metu mes labai teigiamai vertinome aplinkybę, kad atsižvelgiant į bendrai kontekstą komisija ir taryba jau tuo metu elgėsi taip, lyg sprendimas būtų priimamas visų institucijų bendrai. Tačiau mes, nepaisant to, turime vadovautis labai tiksliai, vadovautis sutarties nuostatoms. Kolega Rapka, jums teikiamas žodis, na, pirmą savo pastebėjimą jau galiu ir nutilėti, nes jūs jį išsakėte taip, tai yra tiesa, nepaisant to, kad Tuo metu parlamentas turėjo tik patarimai balsą, visa procedūra vyko pagal bendro sprendimo prieimimo tvarką. Tačiau vis dar aš neturiu atsakymo į klausimą, kodėl tie postai jau yra skelbiami, tiksliau, kodėl yra skelbiami jų konkursai. Ir visiškai pritariu kolegų mintims dėl darbuotojų išsiuntimo iš valstybių narių tiek Madrido susitarime, tiek uh, Remiantis teisiniu pagrindu yra užfiksuota, kad tie darbuotojai yra pavaldus vyriausiai įgaliotiniai. Dėl rotacijos, dėl darbuotojų judėjimo man būtų įdomu išgirsti iš valstybių namų diplomatinių struktūrų atitinkamą nuomonę, kokį poveikį turės tas darbuotojų rotacija jų struktūrai, tiksliau struktūroms, kai kurie iš jų, e, kai, kai kurios valstybės narės džiaugiasi, kad ES išorės veiksmų tarnyba palengvins nacionalinių diplomatinių atstovybių darbą, perimdama <clears throat> tam tikras funkcijas. Tačiau girdime ir kitų balsų, kupinų baimės ir pasipiktinimo, kad bus sukurta labai daug naujų darbo vietų, kalbama apie visiškai nerealius skaičius, netgi apie 8 tūkstančius naujų darbuotojų, kas yra visiškai netiesa. Taigi Visi šie dalykai turi būti apsvarstyti darbuotojų judumo ir jų rotacijos kontekste, taip pat užtikrinant ir lyčių pusiausvyrą, apie kurią kalbėjo ponė Lichtenberger ir šiuo klausimu yra pateiktos keturios pataisos 12, 16, 28 ir 30 12 pataisoje kalbama ne vien apie šį klausimą, taip pat ir apie kitus klausimus, tačiau lyčių pusiausvėrai jo, joje teikiama pakankamai daug dėmesio. Manau, kad sugebėsime proceso eigoje susitarti dėl pačių tinkamiausių formuluočių. Bent jau kalbant apie mūsų poziciją, turime pasakyti, kad esame nusiteikę optimistiškai ir tikimės, kad sustarimo pasieksime pakankamai greitai. Pirmininkas, dabar norėčiau apibendrinti. Pataisų teikimo terminas baigėsi rugsėjo 7 dieną 12 valandą. Formalaus e, sprendimo nebus priimta. Kolega Rapkais toliau gauna mūsų galiojimus dėrėtis neformaliai su kitų institucijų atstovais. Dabar penktas darbo atvarkės punktas, ponas Lichtenberger pranešimas, prašau žodis pranešiai. Ačiū labai, pirmiausiai noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, kitiems kolegams, kurie pateikė pataisas dėl mano pranešimo. Manau, yra labai svarbu, kad Europos parlamente mes e, žimtume pakankamai aiškę ir plačios apimties poziciją šio klausimu, nes e, turime aptarti labai svarbę temą, būtent Europos piliečių santyki su Europos, su bendrijos teisės įgyvendinimu. Klausimas yra labai svarbus, išgirdau labai daug nuomonių ir e, pasiūlymų, taip pat ir iš įvairių skundų teikėjų, kurie reiškia nuomonę apie ES planus šią sritį, apie bandomąjį projektą, kurį jau aptarėme. Ir tos nuomonės jas išnagrinėjus išaiškėjo vienas labai aiškus dalykas. Jeigu mes siekiame, kad Europos piliečiai pritartų Europos teisės įgyvendinimui, turime rasti tokius skundų ir peticijų svarstymo ir e, sprendimo mechanizmus, kurie būtų kaip įmanoma priimtimesni jų teikėjams. Pavyzdžiui, iš Ispanijos gavau nemažai nusiskundimų dėl skundų, kurie buvo nagrinėjami remiantis tuo bandomoju projektu, kuris įgyvendinamas pastaruoju metu ir pareiškėjai buvo nepatenkinti formaliu jų skundų nagrinėjimo būdu. Jiems yra labai svarbu, kad formaliai galiojanti Europos teisė, kuri nėra įgyvendinama, būtų įgyvendinama remiantis atitinkamomis iniciatyvomis ES lygmenių ir iš Italijos, e, Ispanijos ir Austrijos gauname nuolat signalų, kad komisija nesima reikiamos apimties e, procedūrų dėl ES teisės pažeidimų atveju. Aš gaunu laiškus, kuriuose rašoma, kad e, pareiškėjai turėtų kreiptis į e, savo nacionalinės tarnybas ir joms teikti savo peticijas ar skundus, kai jie jau tuo tarpu e, šį kelią yra išbandę. <clears throat> Ir tokiu būdu peticijų teikėjai yra verčiami antrą kartą kartoti tą patį procesą, kurie jau yra išbandę, o komisija savo ruoštų, jeigu pareiškiai bando antrą kartą kreiptis į e, atitinkamas nacionalinės tarnybas, per tą laiką nieko nedaro ir nesima jokių veiksmų. Ir e, dažniausiai nacionalinės tarnybos e, tų pareiškėjų skundus atmeta, nepaisant to, kad e, pareiškėjai gali aiškiai įrodyti, kad konkrečiais atvejais buvo pažeista bendrijos teisė, e, negauna jokio teigiamo atsakymo, nesulaukia jokios teigiamos reakcijos, taigi dėkoju kolegoms už jų pataisas, kuriuose atkreipiamas dėmesys į būtinybę dirbti greičiau, teikti veiksmingesnės paslaugas piliečiams tam, kad e, peticijų teikėjai negautų visą laiką to paties atsakymo, kad reikia kreiptis į kompetitingas nacionalinės tarnybas, pavyzdžiui, pareiškėjai e, dėl e, mesinos tilto statybos ir jo poveikio aplinkai analizės, kuri nebuvo atlikta. Kreipia dėmesį į tai, kad čia buvo pažeista bendrijos teisė. Mūsų reakcija į šią peticiją buvo nepakankama e, ir ji nesustiprino pasitikėjimo ES institucijomis ir bendrijos teisė teisė, todėl sudėkinga už pateiktas e, pataisas, ypatingai pirmąją pataisą. Manau, kad dėl jos turinio sugebėsime susitarti su kolegė Volis, nes mūsų pozicijos nelabai smarkiai skiriasi, tas pats galioja ir kitoms pataisoms, dėl kurių kyla tik tai smulkių nesutarimų. Manau, kad su pataisų autoriais galėsime susėsti kartu ir rasti visiems priimtinas formuluotės. Manau, kad šis pranešimas turėtų nusiųsti Europos piliečiams labai aiškę žinę, kad tais atvejais, kuomet nėra įgyvendinama ES teisė, mes galime teiti jiems į pagalbą ir jeigu to nepadarysime, tai smarkiai juos nuvilsime. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis sugebėsime to pasiekti, o naudodamas progą noriu padėkoti už iki šiol padarytą pažangą. Ačiū kolegai Berlingui ir suteikiamas žodis. Ačiū labai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pranešimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios aspektus. Manau, kad labai gerai, kad mūsų parlamentinis komitetas e, nagrinėja teisinius klausimus ir vis daugiau dėmesio skiria bendrijos teisės taikymui valstybėse narėse. Aš nuolat kartoju, kad e, egzistuoja didžiulė disproporcija tarp teisės aktų priėmimo europinių lygmenių kuris e, nėra pakankamai e, įgyvendinamas praktikoje. ir kuria negali naudotis Europos piliečiai. Turime aiškiai pasakyti, kad Europos piliečiai negauna pakankamai apčiuopiamos naudos arba jos nejaučia, kadangi bendrijos teisė nėra tinkamai įgyvendinama ir apie tai reikia diskutuoti ir reikia analizuoti priežastis ir aspektus, kodėl bendrijos teisė nėra įgyvendinama. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komiteto veikla ir puikiai suvokiu mūsų komiteto veiklos svarbą šioje srityje. Todėl tikiuosi, kad per šią kadenciją skirsime pakankamai dėmesio tam, kad galėtume užtikrinti bendrijos teisės poveikį ir e, tai, kad e, ją gyvenant būtų pasiekta pakankamai apčiuopiamų rezultatų. Pritariu pranešėjos nuomonėj, kuri yra užfiksuota ir rezoliucija, kad mes turime daugiau dėmesio skirti piliečių poreikiams Turime skatinti procedūrinių kliūčių naikinimą. Taip pat e, stengtis e, keisti teisinių procedūrų taikymo mentalitetą. Mes privalome nuolat galvoti apie šios klausimus, aptarti juos e, bendrame kontekste. Mes, aišku, esam teisininkai ir dažnai mūsų e, kitų sričių atstovai nenori arba nelabai gali suprasti. Tačiau mūsų komitete buvo įsteigta Europos administracinės teisės darbo grupė kažkada, jeigu kolegos dar tai atsimena. Pirmininkas buvo toks geranoriškas, kad man netgi pavydė koordinuoti šios darbo grupės veiklą. Ir turime aiškiai suvokti, kad Europos Sąjungoje veikia administracinė struktūra, nors ji nėra klasikinio pobūdžio, tačiau turime laikytis tam tikrų procedūrų, kurios nepaisant to, kad nėra visiškai sunormuotos ir išstudijuotos, privalome vis tiek jų laikytis. Todėl dabar Noriu pasinaudoti man suteiktą galimybę ir paraginti kolegas aktyviau dalyvauti šioje diskusijoje, nes rezoliucijos projekto penktasis ir šeštasis punktai juose kalbama apie atitinkamas atitinkamus procedūrinius kodeksus ir aspektus, ypač, ypač kuomet yra pažeidžiama bendrijos teisė nes e, administracinių požiūrių reikia griežčiau apibrėžti tas e, administracinės teisės, e, Europos administracinės teisės normas, nes šiuo metu jos yra pakankamai miglotos ir neaiškios. Penktajame punkte netgi kalbama apie tai, kad administracinės procedūras pasitelkus netgi galima apskaitai nukrypti nuo svarstamo klausimo ir nustumti svarbiausius dalykus į šalį. Diana Volis. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai poniai Lichtenberger. Aš pritariu tam, kad jis pasakė, kad piliečiai kreipiasi į, į mus kad tais atvejais, kai piliečiai susiduria su problemomis, jie nori, kad mes reaguotume ir jie nori, kad jiems būtų aišku, kaip e, mes ieškome atsakymo į jų problemas, kaip bandome jas spręsti. Ir ponas Berlinger kaip tik apie tai ir kalbėjo. Tačiau kartu, man atrodo, kad e, mes per Europos e, institucijos nesugebame aiškiai paaiškinti piliečiams, e, kur reikia kreiptis iškilus problemai. Taip, iš tikrųjų, jie gali kreiptis į komisiją ir dėl to komisija gali pradėti pažeidimų procedūrą, o gali ir nepradėti. Jie gali kreiptis į mus, jie gali kreiptis į Europos parlamento pirmininką. Be to piliečiai gali pateikti peticiją. Taigi variantų veikti yra nemažai ir paprastam piliečiui yra lengva pasimesti, kągi jam iš tikrųjų daryti. Yra labai neaišku. Ir todėl man atrodo, kad mums reikia geresnės sistemos, kuri leistų piliečiams, patekusiems į nemalonę padėtį, aiškiai žinoti, į ką reikia kreiptis kiekvienu konkrečiu atveju. Ir visi pasiūlymai, kurie skirti būtent šiam tikslui pasiekti, bus man priimtini. Ir aš manau, kad komisija turėtų pirmoji parodyti iniciatyvą. Ir pilot projektas yra labai geras pavyzdys nes piliečiams reikia lab, labai trumpai ir aiškiai pasakyti, ką reikia daryti kiekvienu konkrečiu atveju. Taigi, komisijos vykdomas pilot projektas yra labai geras. Jeigu jo metu paaiškės, kad dabartinė sistema nėra gera, tuomet reikės ją keisti. Apskritai turime suvokti, kad mums reikia aiškios sistemos. Tokios sistemos, kurie aiškiai uh, uh, nurodytų piliečiui, ką konkrečiai jis o jį turi daryti. Ir jei mes visi kartu sugebėsime tokią sistemą sukurti, būtų puiku. Be abejo, nereikia manyti, kad viską sugebėsime labai paprastai ir greitai spręsti, bet turėtume stengtis tai padaryti. Be to, paprastai piliečiai yra nepatenkinti dėl sisteminių dalykų. Tai yra skirtingų šalių piliečiai gali uh, turėti klausimų dėl to paties reglamento. Ir tokiais atvejais uh, reikėtų turėti mechanizmą, kuris leistų mums uh, aptiktų tokius atvejus ir tai galėtų, ta, šį darbą galėtų atlikti Europos parlamento peticijų komitetas. Dar neaišku, kaip konkrečiai jis tai darytų, bet tai būtų viena iš galimybių. Ir tuomet komisija turėtų taip pat pateikti mums išsamesnį informaciją apie piliečių skundus. Także chciałam się dołączyć do głosów gratulacji dla pani Lichtenberger za. E, Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger už labai geros kokybės dokumentą. Tačiau turiu prisipažinti, kad mane stebina tai, kad mes kalbame apie tas pačias problemas, apie kurias kalbėjome dar 2006 metais. Kodėl taip yra? Dėl to, kad nesugebėjome jų tinkamai spręsti. be, kalbėti apie pilot projektą šiuo metu būtų dar sunku. Ir gali būt, kad piliečiai dar labiau nusivils, kadangi dažniausiai piliečiai kreipiasi į mus tuo met, kai jie jau yra išbandę visus kelius savo šalyje. Ir jei komisija tiesiog pasakys, a, jums tiesiog reikia kreiptis į tokią, tokią savo nacionalinę instituciją, tuomet jie tik, piliečiai tikrai bus nepatenkinti. Ir visa Europos Sąjunga tuomet tikrai parodys labai prastą ženklą savo piliečiams. Be to, žinome, kad kai kurios valstybės narės uh, neįgyvendina tam tikrų ES teisės nu, nuostatų arba vėluoja jas įgyvendinti. Ir dėl to piliečiai irgi gali susidurti su problemomis. Aš tai žinau iš savo šalies patirties. Pavyzdžiui, aš žinau, kad viena iš direktyvų aplinkosaugos srityje nebuvo tinkamai įgyvendinta, perkelta į, į, į nacionalinį teisyną ir dėl to kai kurie žmonės susidūrė su rimtomis problemomis, tačiau niekas į tai nereagavo. Šios problemas e, tapo mums e, visiems žinomos, kai mes susidurime su gavilinė nelaimė, su potviniais. Tuomet paaiškėjo, kad Lenkija vėluoja gyvendinti e, potvinių prevencijos direktyvą. Ir būtent dėl to tose regionuose, kur potviniai beje yra, e, yra gan dažnas renginys, žmonėms buvo leista statyti namus, gyvenamuosius namus. Tai yra visiškai neleidžiama pagal potvinių prevencijos direktyvą. Tačiau, kadangi ši direktyva nebuvo perkelta į mūsų nacionalinį teisyną, niekas šių žmonių neįspėjo. Taigi, nepamirškime, kad, kad privalome reikalauti, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų visus teisės aktus laiku. Gut. Herzlichen Dank, Frau Lichtenberger, nochmal zum. Ačiū dar žodis poniai Lichtenberger apibendrinti. Ačiū labai. Dėkoju visiems už dar papildomas išsakytas mintis. Yra tiesa, mes daug pastangų įdedame priminėdami teisės aktus, o po to piliečiai nejaučia jokio jų tiesioginio poveikio. Todėl svarbu tą staciją pakeisti, taip pat parlamento teisės e, nustatant iš ankstinio įspėjimo sistemą yra labai svarbios. Mes privalome ieškoti galimybių, kad būtų šalinamos procedūrinės kliūtis ypatingai e, tiems piliečiams, e, kurie nori pasinaudoti bendrijos teisės teikiamais privalumais, ypač kalbant apie potvinių keliamas problemas, manau, kad čia mes turime labai garsiai ir aiškiai pasakyti, kad negalime visko palikti e, savo eigai, likimo valiai, nes institucija, kuri tiek daug energijos įdeda į įvairių procedūrinių dalykų parengimą, kuriais e, po to kurio po to negalima pasinaudoti, kadangi valstybės narės neperkelia į savo teisės sistemas bendrijos teisės, tai yra visiškai nepriimtinas dalykas, todėl mes e, negalime palikti piliečių e, likimo valiai, nes tokiu atveju netektume jų paramos Europos Sąjungai. Pilinkas, ačiū labai, taigi palauksime kol bus galtinai patvirtintas šis pranešimas. Dabar Dienos Volis pranešimas septintasis darbo atvarkės punktas, prašau. Uh, much, Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos tikriausiai žino, kad jau vyko preliminarios diskusijos uh, darbo dokumentas parengtas šiuo klausimu jau anksčiau ir tikriausiai e, nariai e, e, mato prieš save dokumentą parengtą įvairiomis kalbomis. Jeigu taip neatsitiko, tai atsiprašau, gal nespėta visko prieš vasarą padaryti. Uh, E, kalbame apie vartotojų teisų direktyvą. Mes esame komitetas, kuris dirba su INTE komitetu šiuo klausimu ir aš dirbu ties šiuo klausimu kartu su pranešėju Andrės Švab. E, vidaus rinkos e, komitetas, tada kai buvo aptariamas pono Švabo pranešimas, mane maloniai pakviesdavo dalyvauti posėdžiuose ir manau, kad e, šiandieną galbūt e, bandėme pakviesti poną Švabą, gal per vėlai jį pasiekė pakvietimas, jis norėjo dalyvauti, bet nebegalėjo atvykti. Tikiuosi, kad ateityje mums pavyks e, jį pasikviesti į savo posėdžius. Dabar paaiškinsiu Jums, kokios pagrindinės mano nuomonės projekto mintys. tarsi atrodo, kad komisija bandė pasiekti tam tikrų tikslų e, per praeitą kadenciją pateikdama pasiūlymą. Iš tikrųjų, komisija siekia užtikrinti labai didelį suderinamumo laipsnį visoje vartotojų teisių aky ir pabandyti sulyginti direktyvų įvairių skirtingas nuostatas. Komisijos pasiūlymai buvo labai toli siekiantys, tačiau iškilo įvairių problemų. Pirmiausia, todėl, kad buvo galvojama, jog tam, kad būtų galima užtikrinti aukšto lygio suderinamumą kai kuriuose valstybėse narėse, tai būtų tarsi grįžimas prie e, žemesnio vartotojų apsaugos ligmens. Ir mums būtų labai sunku paaiškinti tokius dalykus e, valstybėse narėse. Nagrinėjant e, šią direktyvą, noras pasiekti tai, kas kartais apibūdinama e, tikslinis visiškas suderinamumas. Tai yra tokia būtent kryptis patvirtinta ir ponas Švabas taip pat vidaus rinkos komitete bando jos laikytis. Bet aš manau, kad kolegos jau supranta, jog užduotis bus nepaprastai sunki ką aš mūsų komiteto vardu bandau padaryti. Pirmiausia, laikytis mūsų ankstesnių gairių, tai yra pabandyti laikytis bendrojo referencijų pagrindo dėl sutarčių teisės ir taip pat laikytis pozicijos, kuri nesumenkintų, nesumažintų vartotojų apsaugos ligmens, kuris yra dabar. Mano išeities taškas buvo toks. Mes pradedame nuo pagrindinio straipsnio, nuo minimalios harmonizacijos arba suderinimo. Aš esu tikrai europietė ir mane tarsi tai nuvilia, galima sakyti, kad aš neturiu pakankamai ambicijų, bet galvodama apie istorinę perspektyvą dėl šios direktyvos, aš nematau kitos alternatyvos ir dėl to pateikiu tokį pasiūlymą kaip išeities tašką. Mes tarsi turėtume pasižiūrėti, paskui galvoti turime, kaip atskirose srityse galvoti galėtume eiti toliau. Taigi pirmiausia, minimalus suderinamumas, leistų valstybė, kuris leistų valstybėms narėms eiti toliau, jeigu jos e, to nori. Aš taip pat e, bandžiau padaryti kai ką, ko anksčiau nebuvo ir gana aiškiai apie tai kalbu, mes bandome laikytis visuomet bendrosios referencijų sistemos dėl sutarčių teisės. Tai yra esminis pagrindinis dokumentas, priemonė ir mūsų komiteto darbo labai svarbi dalis. Ir tai aš bandau atspindėti savo pakeitime. Tačiau daug kas e, bent jau komisijos tekste dabar yra netiek daug ambicijų, netiek daug užsimota, bet diskusijos vidaus rinkos komitete tęsiasi ir galbūt mums pavyks čia e, pasiekti daugiau. Bet tikriausiai mums negali, nepavyks e, patobulinti tam tikrų dalykų, nes gali atsitikti, kaip kad minėjau, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, vartotojų apsaugos lygmuo taps žemesnis ir e, tai labai gerai veikia ir tos valstybės narės nenorės atsisakyti. Ir dabar vienintelė viltis, kad tos valstybės narės dar sieks eiti toliau dėl tam tikrų konkrečių sričių. Kolegos E, tikriausiai žino, kad komisarė Reding e, dirba ir toliau dėl bendrosios referencijų sistemos sutarčių teisėje ir kad tai gali būti tam tikra paralelė, alternatyvi galbūt galimybė Europos erdvėje ir tai galbūt padės mums išspręsti šią seniai egzistuojančią problemą, kaip išlaisvinti Europos vidaus rinkos potencialą smulkiam verslui, vartotojams, kad jiems nereikėtų e, susidurti su 27 skirtingomis teisinėmis sistemomis. Ir aš tikiuosi, kad tie du veiksmai vykdomi paraleliai sukurs naujų galimybių. Pranešimo projekte mes bandome e, padaryti, įdėkti tokį minimalų bendrųjų referencijų sistemos projektą. E, kalbu apie Europos masto garantiją. Dabar visuose režimuose taikomos skirtingos nuostatos dėl garantijų ir galimybė suderinti šį dalyką atrodo nepaprastai sudėtinga. Kaip aš sakiau, mes bandome tarsi įdėkti minimalę bendrąją referencijų sistemą, kad užtikrintume Europos tipo garantiją. Jeigu bent jau mums nepavyks sustarti dėl suderinimo, tai galbūt pavyks e, užsitikrinti, kad būtų įdėkta Europos masto garantija, kuria galės pasinaudoti e, Europos verslas ar vartotojai. Taigi tiek dėl pagrindinių gairių, dėl pagrindinių minčių susijusių su pranešimu yra labai daug pakeitimų, bet e, neišsigaskite, kai kurie yra iš jų tik lingvistiniai ir techniniai. Man atrodo, kad e, aš jums pateikiau patį bendriausią vaizdą. E, tikiuosi, kad plačiau padiskutuosime, kai kolegos e, bus labiau įsigilinę į projektą ir galbūt būtų vertingiau suderinti šią diskusiją su galimu pono Švabo apsilankimo, kad jis galėtų paaiškinti, kodėl jis e, siūlo tam tikras mintis, aš galvoju, kad mes ilgainiui galbūt galėsime parengti bendrą dviejų komitetų pranešimą, nes mes esame labai glaudžiai susiję tarpusavyje pagal šią procedūrą. Tai e, tuo ir baigsiu, apsiribosiu pirmininkė, o jeigu kolegos turės klausimą, aš mielai juos atsakysiu. Ačiū labai, pirmiausiai žodis kolegai Berlingver. Prodotto che... Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Dienai už jos žodžius, kad mes turėtume iš tikrųjų gerai pagalvoti, suvirškinti dar tą dokumentą, nes jisai gana didelės apimties ir mums iš tikrųjų reikėtų gerai jį apmastyti. Jūs esate labai patyrusi, bet gali su vidaus rinkos komitetu atsirasti, konf, iškilti konfliktas, nes tai yra pagrindinis komitetas. Galbūt net susikirs nuomonės dėl pasiūlymo, komisijos pasiūlymo dėl direktyvos kadangi mes kalbame apie dirbame pagal procedūrą ir kalbam apie procedūrą, kuri gali sukurti tam tikras taisys, taisyklės. Tokia gali būti išdava mūsų darbo. Jau e, ties šio klausimu dirbame ilgai, naujas parlamentas išrinktas ir reikia tą darbą kažkaip užbaigti. Diena, jūs sakėte, kad norima kovoti su teisinę fragmentaciją ir kad mes negalime pasiduoti. Visiškas e, suderinamumas, harmonizavimas tikriausiai nepasiteisins, neužtikrinsime jo. E, iš esmės, jeigu nėra lygybės, negalima paprasčiausiai primesti tos lygybės, nes e, tai vargu ar įgyvendintina. Na, būtent jeigu yra tam tikrų plyšių, paprasčiausiai negalima tik tai užlipdyti kažkuo jų iš viršaus ir tikėtis, kad viskas bus gerai. Yra pavojus, kad kils rimtų konfliktų, nes kai kurios valstybės gali bandyti blokuoti visą šį dalyką. Ir dar vienas pavojus, kai kurios valstybės narės yra užtikrinusios labai aukštą vartotojų apsaugos lygmenį ir tam tikrą prasme, bandant suvienodinti vartotojo apsaugą, reikštų kai kur standartų sumažinimą. Ir nežinau, ar tai būtų labai galingi argumentai. Jeigu reikia diskutuoti su vidaus rinkos komitetu dėl tų dalykų, tai tą ir darykime, bet nepamirškime mano paminėtų elementų. Dienos pasiūlymuose man atrodo, yra siūloma tam tikra išeitis. Tai yra galimybė e, naudotis bendraja referencijų sistema. Ir tai išsikristalizavo iš sutarčių teisės diskusijos. Man atrodo, kad visi pripažins, jog vartotojų apsauga yra labai svarbi šios sistemos dalis. Jūs sakėte, kad kai kas yra apgailėtina, bet gal pernelik tai buvo stiprus žodis. Jūs sakėte, jog apmaudu apgailėtina, kad mums nepavyko e, pasinaudoti visais bendradarbiavimo privalumais pagal bendrąją referencijų sistemą e, būtent šioje srityje. Mums nepavyko iš tikrųjų pasinaudoti naudingai sprendžiant klausimus pragmatiškai, o ne ideologiškai. Jūs kalbėjote apie minimalų suderinimą. Iš esmės sakėte, kad tai yra svarbu, ypač tada, kai e, galioja griežtos techninės taisyklės pavyzdžiui, laikotarpiai, jų skaičiavimas ir taip toliau ir panašiai. Yra pateikta nemažai pasiūlymų, jūs e, numatote tarsi gairias e, ateities darbams, aš tam pritariu. Ir jūs kai kur sakote, kad galima užtikrinti aukštą apsaugos lygį, o paskui galima tą būtų suderintai taikyti visoms valstybėms narėms. E, jūs dirbate labai britiškai, jeigu taip galiu pasakyti, ir mane tai žavi. Bet e, reikėtų kai ką pasiaiškinti. Jūs siūlote atsisakyti e, harmonizavimo, suderinamumo minties. Tai yra vidaus rinkos komiteto galbūt labiau klausimas. Ir paskui E, žiūrint, aš visiškai pritariu e, tam, ką jūs siūlote. Reikia, kad mes e, tikrai žinotume, jog neatsisakome minties, kad pasieksime realų. Pasieksime realų aukšto lygio suderinamumą. Jeigu uh, galvome apie minimalę apsaugą, tai turime būti labai tvirti. Teisinė fragmentacija yra labai neigiamas dalykas Europoje, nes e, fragmentacija mažesnė užtikrina mums geresnį gyvenimą ir aš tai labai remiu. Ne visuomet tokiam požiūriu pritarčiau. E, galima e, kalbėti apie egzekvatūrą, ten argumentai būtų panašus, bet čia turėtume būti galbūt labiau aktyvesni, ryštingesni, galvodami apie apsaugą. Ir man atrodo, kad vis tik tai reikia visiškai e, pasikliauti Dianos pasiūlymais. Dabar ponia Lichtenberger. Ačiū kolegė Volis už jos pasiūlymą. Aš dar jo rimtai neišanalizavau. Manau, kad tam, kad būtų galima jų suvirškinti, reikės e, papildomų pagalbinių priemonių, pavyzdžiui, stiklo stipresnio alkoholinio gėrimo. Tačiau aš e, norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad Imko komitete diskusija vyksta šiek tiek kitų kampų. Mes svarstome apie tai, kaip galime priimti tokį požiūrį, nes visiško harmonizavimo pasiūlymas e, viena vertus bus naudingas vartotojams ir Galbūt būtų galima jį įgyvendinti valstybėse narėse, tačiau reikia išsiaiškinti ir susitarti tarp mūsų komiteto ir IMKO komiteto, nes diskusijos vyksta atskiriuose komitetuose skirtingomis kryptimis. Mūsų pasirinkta kryptis, mano nuomonė, yra teisingesnė, tačiau kitas komitetas laikosi e, kitokios nuomonės. Vartotojų teisų apsauga yra labai svarbus klausimas, su kuriuo yra siejamas didžiulės piliečių viltis siekiant ne tik turėti galimybę vystyti verslo prekybą ir e, didinti vartojimą, tačiau taip pat ir galimybę užtikrinti vartotojų teisų apsaugą. Taigi svarbus klausimas, kaip sustarsime su IMKO komitetu. Aš esu frakcijos pranešėjas šią temą. Noriu pasakyti, kad diskusija patvirtina, kad egzistuoja labai glaudus ryšys tarp direktyvos ir tarp siūlomų e, pasirenkamų priemonių. E, todėl mm, didės spaudimas e, šią e, pasirenkamąją priemonę pradėti taikyti tarptautiniai prekybai ir veikiausiai taip ir atsitiks ir šią linkme šiuo tikslu dirba atitinkama darbo grupė, nepaisant to kylas klausimas, kodėl dabar aptariamo projekto atveju mes negalėtume nustatyti platesnio masto bendrijos standartų, nes Dienos Volis pasirinktas požiūris yra nuosaikesnis, o taryba siekia žymiai platesnių užmojų E, tiksliau kolega Švabas e, siūlo mm, į viską žiūrėti žymiai plačiau ir manau, kad galtinis rezultatas bus kažkur per vidurį. Darbo grupė, kuri rengia dokumento tekstą dėl e, pasirinkamo instrumento, pasirinkamos priemonės siūlo pažodžiui į direktyvą perkelti pasiūlymus dėl minėtos priemonės, pasiūlymo, kurį teikia komisija, dėl kitų dalių mes e, turime didesnę veiksmų laisvę. Turėtume išsiaiškinti taip pat ir Simko komitetu pirmiausiai kompetencijų klausimą Atrodė, kad remdamėsi senąją darbo tvarką mes įsiaiškinome kompetencijas ir pagal ją buvo aiškiai nustatyta, kuris komitetas yra pagrindinis ir kuris turi patarimai balsą, tačiau pagal naujasis darbo tvarkos, taisy, naujasis darbo tvarkos taisyklės abu komitetai privalo susitarti dėl primamų dokumentų turinio, rasti bendrą e, sprendimą ir sutarimą, todėl mes privalome tą susitarimą pasiekti tam, kad e, galiausiai apskritai kokį nors rezultatą galėtume pasiekti, todėl nepriklausomai nuo visų techninių procedūrų, kurios vyksta, turėtume kaip įmanoma greičiau pabandyti pasiekti susitarimą su IMKO komitetu. Tiek bendrais brožės galiu pasakyti, nes neturėjau galimybės išsamei susipažinti su Dianos Volis pranešimais. Dabar galėsime tą padaryti frakcijoje ir teikti savo pakeitimus iki spalio 6 dienos 12 valandos. Taigi laiko turime pakankamai. Dar steiksiu žodį ponui Monti iš komisijos po to Diana Volis. Ačiū labai, ponė pirmininkė. E, dėl pranešimo mes galėtume pasakyti, kad pritarėme ponios Volis iš keltiems tikslams dėl vartotojų teisų apsaugos ir e, kitiems teikiamiams pasiūlymams. Tačiau noriu pasakyti, kad rengiant vartotojų teisų apsaugos e, direktyvą mes e, naudojamės bendrają referencijų sistema, kuri vis dar yra projekto stadijoje, siekiant e, nustatyti privalomas, neprivalomas nuostatas ir uh, bendrosios referencijų e, sistemos projekte mes e, taip pat e, siūlėme įvairių nuostatų dėl pasiūlymo teikimo laikotarpiu, atsiemimo laikotarpiu, dėl įvairių sąrašų E, įvairius sprendimus priėmėme remdamėsi taip pat poveikio įvertinimo rezultatais ir dabar mes atidžiai išstudijuosime e, šiais metais teikiamą e, bendrosios referencijų sistemos projektą, ponios Volis pasiūlymus, taip pat susijusius ir su terminologija dėl e, harmonizavimo. Ten, kur yra įmanoma, siekiame užtikrinti visišką harmonizavimą tam, kad e, sustiprintume vieningąją rinką, vis dar laikydamėsi to visiško harmonizavimo principo, tačiau esame puikiai suvokiame politinio ir techninio pobūdžio kliūtis, kurios e, kyla šiame kelyje, dėl kurių mes negalime užtikrinti visiško harmonizavimo ir todėl e, pirmenybę teikiame dabartiniai dabartiniam vartotojų teisų apsaugos lygmeniui, e, kuris e, yra užtikrinamas e, pasitelkus vartotojų akį nuostatas ir puikiai suvokiame, kad be harmonizavimo mes nesugebėsime užtikrinti ir teisinio tikrumo bei sumažintis atitinkamų išlaidų. Norėčiau taip pat pakalbėti apie sąsajas tarp pasiūlymo ir ponolėnės anksčiau išsakytų minčių svarbus yra tarpusavio e, santykis e, tarp e, vartotojų teisų apsaugos direktyvos pasirinkamosios priemonės ir sutarčių teisės nuostatų, nes priemonėje būtų įtrauktos vartotojų teisės apsaugos nuostatos, o E, kitose dokumentuose e, būtų aptariamos sritis, kurių nereglamentuoja vartotojų teisų direktyva, pavyzdžiui, sutarčių sudarimo taisyklės ir e, sąlygos arba jų interpretavimo sąlygos priemonė taip pat apimtų tuos klausimus, kuriais direktyvoje yra numatytos minimalios harmonizavimo apimtis ir e, e, galės e, ir kurios situacija skiriasi nuo vartotojų teisų apsaugos taisyklių. Labai svarbu šiame kontekste paminėti, kad ekspertų grupė, kuri dirba sutarčių teisės klausimais. E, dėl tos fakultatyvinės e, priemonės e, galėtų nešti labai svarų indėlį, išplečiant ir vartotojų teisų apsaugos direktyvos galiojimas rytį. Dajanai žodis. Labai ačiū. Dėkuoju už pasisakymus. E, tikriausiai mielai pasinaudosiu ponas Lichtenberger e, pasiūlymų dėl šnapso tos stiklinės. Dėl uh, kai kurių pastebėjimų bandau glaudžiai bendradarbiauti su Imko pranešėju ir su visų komitetu. Situacija yra gana delikati, bet manau, kad uh, galime čia kažko pasiekti, gana tvirtai esu tuo įsitikinusi. Tai mačiau šio ryto diskusijose, taip pat e, su pirmininko nuo komiteto e, kalbėjau ir vis tik tai manau, kad ketvirto straipsnio e, formuluotė mano nuomonės projekte gali vis tik tai ir būti tuo geriausiu išėties tašku. Aš manau, kad mes nesame vieni kitų, nuo kitų taip nutolę, kaip gali iš pradžių pasirodyti. Darbas yra labai sudėtingas ir mes turime bandyti dirbti kaip galima paprasčiau, o ne viską e, vis daugiau kompliku, kom, komplikuoti. Kai mes e, dirbsime toliau, tikiuosi, kad rasime daugiau aspektų, kurie mums leistų užsitikrinti visišką harmonizaciją. Pabandykime rasti išeities tašką, dėl kurio susitarsime ir galbūt e, tai galėtų būti direktyvos priedas, kuris e, išdėstytų sąrašą priemonių, dėl kurių siekiama pilno suderinimo arba numatant priemonės, kurias galima praplėsti ateityje. Taigi e, bendradarbiavimas, man atrodo, yra tikrai galimas, esu optimistiškai nusteikusi čia e, Nemanau, kad galima dalintis atskirai dabar su koordinatoriais e, kažkokiais straipsniais, kurį kiekvienas iš mūsų parengs. E, darbas yra pernelik sudėtingas tam. Ir aš tikiuosi, kad šiaip gerai ir toliau bendradarbiausime. Ir toliau su kolegomis e, mielai aptarsiu pakeitimus. Dėkoju. Pataisų teikimo terminas baigėsi spalio 6 dieną. Kitas darbo tvarkės punktas e, - Sairio pranešimas dėl e, teisės aktų gyvenimo įgaliojimo. Žodis pranešėjai, prašau. Um, Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti kolegų Dėl kai ko Liepos mėnesį mes baigėme e, dirbti ties e, reglamentu dėl gyventinimo galių, bet vėl grįžtu prie šio klausimo, nes man reikia jūsų pagalbos. Ir dar viena priežastis - reikia išlaikyti skaidrumą šiuo ypatingai svarbiu klausimu. Ir mes turime visi suvokti, kas e, vyksta šioje srityje, žinoti Manau, kad yra nepaprastai svarbu suprasti, kodėl mes kalbame apie komitologiją ir dabar e, atsiranda naujas reglamentas, e, kodėl mes e, jį vėl svarstome. Anksčiau jau vyko diskusija šiuo klausimu, bet reikia, mes kalbame apie tai, kaip sustiprinti darybose parlamento vaidmenį kitų institucijų atžvilgių, ypač dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Reikia užtikrinti, kad mm, bus palaikomas veiksmų derinimas, koordinuojami veiksmai. Ir jūs pateikėte reglamentui keletą nuomonių ir skirtingi komitetai pateikė 12 nuomonių, mano ir jūsų uh, yra darbas bandyti sukoordinuoti visus pasiūlymus. E, atskiri komitetai žiūri į šį klausimą, galvojant apie bendradarbiavimą su skirtingomis institucijomis, bet jeigu mes neparengsime bendros pozicijos, tai parlamentas labai nukentės. Todėl aš jūsų prašau prisidėti prie šio e, proceso ir ginti koordinavimo uh, veiksmus derinimo dalykus. Aš pirmininkų suėgos posėdėje buvau, man buvo pateikta klausimų apie tai, bet išryškėjo tuo metu mintis, kad reikia bendro požiūrio. Taigi prašau šešėlinių pranešėjų ir kolegų šiame procese e, man padėti užsitikrinti tvirtos, tvirtą parlamento poziciją, o ne siekti kažkokių atskirų veiksmų. Taigi aš prašau jūsų pagalbos, o dėl proceso skaidrumo. E, Liepos 5 jums atsiunčiau darbo dokumentą ir e, dabar paprašiau, kad būtų kalbama apie šiuos klausimus, nes mes labai susidomėję sekame, kas vyksta šiuo klausimu šioje srityje kitose institucijose žiūrime, ar e, mes turime e, žiūrėti, kas vyksta taryboje ir jau esu girdėjęs, kad gali ateiti laikas, kada bus e, bandoma susisiekti su parlamentu ir tada mes turime turėti galimybę pareikšti savo bendrą nuomonę ir turime komitete e, jai pas, tam pasirengti. Kol kas taryboje vis tik tai nieko oficialaus neįvyko, nėra jokio susitarimo pasiekta. Aš tik žinau, kad Belgija norėtų šį klausimą finalizuoti kaip pirmininkaujanti valstybė. Dar vienas dalykas. Dabar tai yra vienas prioritetas. E, Lisabono sutarties įgyvendinimas, e, kaip galima spartesnis, Ir kitas dalykas - skubant neprarasti parlamento galių. Komisija yra pateikusi mums dokumentą dėl 2009 starties straipsnio, gegužė komisija patvirtino pasiūlymą ir dėl kai kurių punktų mums iškilo problemų. Parlamento teisės aiškiai neapibrieštos kai kur yra ir aš, kad tą užtikrinčiau, reikia nepamiršti, kad turime optimizuoti abu dalykus, neturime ir uždėlsti viso proceso. Taigi mes kitaip um, nebepalaikysime gyvybingos sistemos ir iškils problemų dėl teisėtumo tam tikrų veiksmų. Taigi mes turime perėjimą kaip galima greičiau baigti, bet neprarasti parlamento uh, galių. Ir man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę, į ką turėtų pirmiausia atsižvelgti parlamentas prieš balsuodamas, pavyzdžiui, man reikia čia jūsų paramos, jūsų pritarimo, aš jums išvardinsiu tai, ką aš siūlau. Pirmasis dalykas yra bendras suderinimas, mums reikia datos, galutinio termino, ir norime žinoti tiksliai, kada bus bendrai suderinta viskas, turime skirti įgyvendinimo galės ir norime žinoti, kaip kas bus kam priskirta, kur kas bus deleguojama ir e, ko, kas bus įgyvendinama pagal e, kitus procesus. Pavyzdžiui, jeigu jie deleguojami aktai, tai čia kalbama apie mūsų įgaliojimus, o įgyvendinimo atveju mes e, turėsime peržiūros teisę. Reikia e, žiūrėti į kiekvieną atvejį atskirai. Mes nenorime automatiško suderinamumo, kaip kad siūloma tekste. Tai yra tik pereinamoji priemonė. Antras dalykas e, - priežiūra tikrinimo teisę, norime kaip galima daugiau problemų čia išspręsti ir užtikrinti sklandžią e, nuoširdžių bendradarbiavimų pagrįsta sprendimų prieimimo procedūra pagal sustarimus tarp institucijų. Norime užsitikrinti, kad jeigu iškyla rimtų problemų, kad komisija, pavyzdžiui, e, privalėtų mums prašant peržiūrėti savo pasiūlymą ir norime tokio neformalaus proceso. Aš norėčiau, kad mes laikytumės tokios pozicijos ir komitetai, bei e, šio komiteto nariai pateikė man dėl to ir pakeitimų. Kitas dalykas. Taryba aiškiai bando išspręsti E, visas išorės finansavimo programas priskirti gyvendinimo aktams, dokumentams, tai yra mums nepriimtina, reikia daugiau diskusijų čia, e, turėtume e, diskutuoti kiekvienu konkrečiu atveju atskirai. Daug iš kitų komitetų žmonių prašo to, ir prašo, kad viskas būtų reguliuojama deleguotaisiais aktais, o ne įgyvendinimo aktais. Man reikėtų tiems principams jūsų paramos, kad galėčiau daryti su kitomis institucijomis. Ir dar kitas klausimas yra dėl uh, skundų tam tikro nagrinėjimo komiteto. Mes nesutinkame su dabartiniais pasiūlymais. Uh, E, nesutinkame su tokiamis funkcijomis skundų nagrinėjimo komiteto, galėtume, mes manome, kad taryba turėtų sutikti su to, kad e, mes funkcionuojame kaip bet koks komitetas, o ne tampam, o kad nebus kažkokio specialaus komiteto. Dar vienas dalykas. Aišku, kalbame apie testinį procesą kai kurie sprendimai pasiteisins realybėje, kai kurie ne. Mūsų manimų procese turėtume užtikrinti, kad bus numatyta peržiūra viso šio naujo proceso. Man labai malonu, kad kiti komitetai ir mūsų komitetas kalba apie naujasias galės apie tai, kaip ketiname jomis pasinaudoti. Daug kolegų mano, kad tai yra labai svarbu. Kartais pateikimi gal ne pernelyg dideli prašymai, kurie nebūtų naudingi, galbūt mes e, turėtume atsisakyti kai kurių pernelik ambicingų reikalavimų, siekdami susitarti, bet turėtume vis tik tai reikalauti peržiūros proceso pabaigoje. Tai tokie penki pagrindiniai punktai. E, man atrodo, kad e, reikia kažkaip tai suderinti norą skubiai viską spręsti ir e, pernelyg ilgą šio klausimo nagrinėjimą. Taip pat turime sekti, kas vyksta taryboje, kad galėtume sureaguoti, kadangi šiame etape e, nėra jokios oficialios pozicijos. Ačiū kolegisariu, jeigu teisingai viską supratau, tai e, remiantis tais penkiais punktais, kurie buvo paminėti, turime steigti jums įgaliojimus daryti su taryba ir kad tos darybos neturėtų būti sudėtingos, nes visi klausimai jau buvo aptarti. Taigi, manyčiau, kad galėtumėte jau pradėti darybas su taryba, pasinaudodamas jums sutiktais įgaliojimais ir e, Jeigu norime per kitą savaitę jau sustarti dėl bendrosios pozicijos, tai pas laikas pradėti darybas. Ačiū, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės punktą, dabar pradėme devintąjį darbo atvarkės punktą, tai yra biudžeto klausimai, suteikiamas žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė ir e, e, tikiu, kad kolegos labai džiaugiasi tai arba nelabai džiaugiasi turėdami čia iš karto pradėti svarstyti biudžeto klausimus, tačiau biudžeto klausimai yra labai svarbus ir ateityje diskusija dėl biudžeto bus dar sudėtingesnė, nes kai kurios valstybės, jeigu ne visos, bando priboti savo biudžeto išlaidas. Per ankstesnį biudžeto projekto svarstymą Mm, taryba smarkiai apribojo tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų išlaidos. Mokėjimų mm, išlaidos buvo apribotas 3,7 milijardų eurų. Ir e, trečioji A kategorija bei penktoji kategorija kurioje kalbama apie administracijos išlaidas, yra numatyti didžiuliai biudžeto mažinimai. 3A kategorijoje e, įsipareigojimai sumažinti 10 milijardų, o mokėjimai 3 e, e, milijardais eurų. Mūsų parlamento komitetas pabandys atstatyti anksčiau numatytas finansavimo iš biudžeto apimtis visiškai arba iš dalies, kai kurie kolegos bent jau pareiškė tokią nuomonę. Taip pat e, kalbant apie e, Europos teisingumo teismo e, įtraukimo galimybę, taip pat <clears throat> reikia apie tai pasvarstyti, taip pat reikia koreguoti pasirengimo Kroatijos mm, narystės, Kroatijos narystė biudžetinė parama. Kitos biudžeto eilutės nekelia didesnių problemų kolegoms. Europos Teisės akademijai būtina padidinti Europos biudžeto finansavimą siekiant pagerinti teisininkų rengimą iš visų ES valstybių ir e, pateiksime e, čia atitinkamus žodinius pakeitimus, kuriuose remiantis 36 straipsnio antrajame dalimi būtina nustatyti atitinkamą mokymų programos finansavimą ir aš tikiuosi, kad kolegos neprieštarau šiam pasiūlymui šią popietę. Ačiū kolegai. Gavau informacijos, kad kitų frakcijų atstovai pritarė atitinkamus atinkamus pasiūlymams, taigi galime balsuoti dėl jų visų iš karto, kas už, prašymai kelti rankas, kas prieš niekas, kas susilaiko, niekas vienbalsiai patvirtiname e, šį pasiūlymą taip, kaip jis buvo pateiktas. Ačiū labai už jūsų darbą. Kitas darbo atvarkės punktas yra numeris 11 nes dešimtasis darbuotojas punktas buvo nukeltas, vienuoliktas punktas, tai yra kodifikavimo klausimai, man buvo pranešta, kad dėl šio punkto iškilo tam tikrų techninių nesklandumų, siūlome netesti kodifikavimo procedūros ir gražinti komisijos pasiūlymą, siekiant, kad ji pateiktų naują, taigi taip ir elgsimės. Dabar pradėkime uždarus posėdžius. Ir prašau visų tų, kurie neturėtų dalyvauti uždarame posėdėje, e, palikti šią salę ir dabar padarysime dviejų minučių pertrauką tam, kad galėtume perprogramuoti mūsų techninę įrangą.